žodinis klausimas. Brandolinis saugumas praėjus 25 metams po Černobilio katastrofos. Ir žodį pirmiausia suteikiu ponui Sonikui, kuris yra pranešėjas autorius šio klausimo. Dziękuję, panie przewodniczący. Gal galėtume palaukti pusę minutės, kol komisijos narys Oettingeris užims savo vietą.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 malonu, kad galiu pasveikinti parlamentarus Černobilio aukų artimųjų vardu. Ir šis, šios metinės sutampa su neseniai Japonijoje įvykusią nelaimę ir žinoma dėl to mes galime prisiminti tai, kas vyko e, tuo metu Ukrainoje. Ukrainos atsakingos institucijos mėgino nuslėpti E, šios katastrofos mastą. Černobilio reaktoriaus sprogimas užteršė 7 tūkstančius kvadratinių kilometrų e, visoje teritorijoje. Radioaktyvios dalelės pasiekė netgi Skandinavijos valstybės centrinę Europą, Lenkiją, Italiją ir Graikiją. Iš šalia reaktoriaus buvusių teritorijoje buvo evakuo, evakuota e, daugybė žmonių. Po 1996 metų 20 tūkstančių žmonių buvo perkelta iš Baltarusijos, Rusijos federacijos Ukrainos. Tikrai sunku įvertinti padarytos žalos mastą aplinkai. Neįmanoma įvertinti, kiek buvo aukų. Daugybė žmonių mirė dėl vėžio, kuris pasireiškė dėl e, šių sprogimų. E, tai paveikė 9 milijonus žmonių, apie 2000 žmonių mirė e, dėl susijusių pasiekmių, dėl užterštumo. Ir remiantis naujausiais duomenimis, bent dviejų Ukrainos regionų gyventojai vis dar maitinasi užterštų maistu. Europos Sąjunga buvo didžiausia donorė finansuojant e, Černobilio Ukrainos katastrofos padarinių likvidavimą. Europos komisija dabar pažadėjo 110 milijonų eurų siekiant stabilizuoti ir e, nukenksminti Černobilio jėgainę. Šiame kontekste mes neturime pamiršti, kad brandulinės saugos klausimas uh, apima daugybę valstybių, peržengia valstybių sienas. Todėl šis klausimas turėtų būti analizuojamas solidarumo požiūriu. Todėl turime paklausti komisijos, ar komisija yra pasirengusi paremti ilgalaikį tyrimą, kad ištirtų šios katastrofos padarinius. Ar komisija turi tinkamos informacijos apie taršą, ar komisija ragins valstybės narės ir jų vyriausybės e, pažadėti naują finansavimą siekiant kovoti su šios katastrofos padariniais. Atsižvelgiant į ES esančių brandulinių jėgainių skaičių ir dabartinį koordinavimo lygį, Kokios galėtų būti galimos pasiekmes, jei įvyktų e, didelė katastrofa? Ar komisija tai žino? Ar komisija turi planų koordinuoti civilių gyventojų apsaugą tokios katastrofos atveju? Brandolinės katastrofos visuomet yra netikėtumas. Todėl būtų gerai, turėti tam tikrą atsakymų komplektą iš anksto, kuris leistų mums minimizuoti tokių pasiekmių galimos katastrofos atveju skaičių. Dėkoju. Kągi, kągi mano komisija brandolinio saugumo klausimų. Prašom, žodis Jums, gerbiamas komisijos nary. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai. Per 25 metus, tai yra per tą laiką, skaičiuojant nuo to, kai įvyko Černobilio brandolinė katastrofa, Europos sąjunga, Europos komisija e, reikšmingai prisidėjo prie padarinių e, šalinimo. Tam reikalingas darbas iš vien, dėl to komisija bendradarbiavimo su valstybių narių e, atstovais, su didžiojo septyneto atstovais, taip pat su Ukrainos atstovais. Ir stengiasi užtikrinti, kad um, situacija būtų stabilizuojama ir reaktorius uh, būtų atsidurtų po apsauginiu uh, skydu. Siekiame numatyti reikalingas lėšas tam, kad darbai galėtų būti tesiami ir esame didžiau, komisija yra didžiausias donoras e, Černobilio fonde. Šiuo metu balandžio mėnesį Kieve vykoje, vykusioje konferencijoje žadėjo, pažadėjome dar 50 milijonų. Dešimt milijonų eurų iš mūsų biudžeto, o visas fondo biudžetas bus 50 milijonų eurų. Taip pat užtikrinome tai, kad 32 šalis, tarp jų 13 tokių, kurios pirmą kartą e, dalyvavo konferencijoje, pažadėjo pervesti lėšas į fondą. Ir toliau sieksime ieškoti naujų donorų, taip pat bendradarbiausime su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, kad būtų paskirtos tos reikalingos lėšos užbaigti visiems iki 2015 metų numatytiems projektams. Taip pat bendradarbiaujame ir su Ukrainos vyriausybė, kad e, planas dėl apsauginio skydo pastatymo Černobilėje būtų iki galo užbaigtas. Ketinama po apsauginiu e, skydu palaidoti ketvirtąjį buvusi reaktorių, o taip pat e, reikia dar galutinai užbaigti visus kitus su uždarimu, reaktorių uždarimu susijusius darbus. Ir tą planuojame padaryti iki 2015 metų. Įvairūs tyrimo projektai Euratom programos kontekste, e, kurie susiję su pasiekmėmis ir jų šalinimu, yra vykdomi. Tai yra didžiulės iniciatyvos dalis e, bendro planavimo platformoje e, pavadintoje Melodija. Taip pat galvojame ir apie projektą E, kuris būtų skirtas labiausiai nukentėjusiems gyventojams, e, buvusiems e, avarijos metu prie pat Černobilio jėgainės. Toliau ketiname gilinti bendradarbiavimą ir tirti sveikatos pasiekmes, kurias patyrė Černobilio gyventojai. Jeigu tie tyrimai pasirodys esantis veiksmingi, Europos komisija yra pasirengusi ir toliau koordinuoti priemonės, kurių yra įmamasi. Kalbant apie aplinkos taršą, e, tai vėl viena iš komisijos veiklos ryčių. Mes prisidėjome prie bendrų tyrimo projektų po Černobilio e, avarijos su nepriklausomų valstybių sandrauga, kartu dirbdami Taip pat e, vykdėme projektus e, Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje e, susijusius su brandolinių katastrofų padarinių šalinimu. Aktyviai visoje ES ieškojome lėšų. 1998 metais bendradarbiaujant su Ukraina, Rusija ir Baltarusija buvo suformuotas tam tikras atlasas, leidžiantis geriau įvertinti situaciją. Tikimės gerinti integraciją ir viso to centre be abejo yra žmogus ir aplinka. Kalbant apie civilinę saugą, jau devynerius metus tęsėme bendradarbiavimą tarp valstybių narių, vykdant įvairius projektus e, civilinės saugos srityje ir jungtinius veiksmus koordinuojant. Yra simulaciniai įvairūs modeliai, e, kaip kad Torch, taip pat Kremex. E, tai pavyzdžiui būtų bombos didžiulis sprogimas, taip pat SIMEX, vėlgi įvairūs bandymai simuliuojant brandolinę katastrofą. Tikimės, kad ateityje solidari ES pagalba padės mažinti Černobilio um, pasiekmes gyventojams ir aplinkai. Now, Ačiū gerbiamam komisijos nariui Ettingeriui. Ir dabar politinių frakcijų vardu pasisakys pirmiausia. Um, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. E, Panas Rojul, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, dėkoju Jums už tai, kad e, taip išsamei išdėstėte tai, kaip Europa elgėsi po šios katastrofos ir tapo aišku, kad ji, aišku, kad ji darė viską, kas tik įmanoma. Ilgalaikėje perspektyvoje iki pat šios dienos ji tą daro. Ir aš manau, kad verta atkreipti dėmesį į tai, kad be ES e, tų priemonių likminių padarinių, padarinių likvidavimo nebūtų buvę įmanoma imtis. ES čia reikšmingai prisidėjo ir ne tik tiesiogiai um, bet taip pat ir netiesiogiai, nes ES labai intensyviai buvo sprendžiamas klausimas e, dėl, pavyzdžiui, su civilinė sauga susijusių aspektų, dėl mokslinių tyrimų ir, ir įvairių studijų vykdymo. Ir ko gero, galima būtų padiskutuoti ir apie tai, ar būtina vykdyti naujus tyrimus. Galbūt galima kelti klausimą dėl to, ar nepakanka tų duomenų, kurie jau surinkti, nes neretai būna taip, kad turima nemažai duomenų ir renkami tik papildomi nauji, kurie nieko neduos. Džiugu matyti sėkmingą ES darbą šioje srityje, matyti, kad komisija bent jau šiuo atveju tikrai ne tik kalba, bet ir dirba. Ačiū. Dabar SRD frakcijos vardu Jolainin. Pone komisijos nariai Oettingeri, mėly kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Sonik už tai, kad jis paskatino šią diskusiją pateikdamas šį e, žodinį klausimą. Tikrai negalime pamiršti Černobilio katastrofos. Net ir praėjus ketvirčiui amžiaus po šios avarijos vis dar yra fiksuojamos pasiekmės, yra didžiulė teritorijoje, kurioje žmonės nebegali gyventi, nebegali grįžti į savo gimtasias vietas, yra patiriama ilgalaikių sveikatai um, pasiekmių. Matėte, ko gero, per televiziją tuos vaizdus um, apsigimusių vaikų, tie vaikai gimsta vis dar apsigimę po 25 metų, e, praėjus 25 metams po katastrofos. Vadinasi, tai parodo, kad um, susidurėme su ne nacionalinio suverenumo klausimu, o su europinės atsakomybės e, klausimu. Kiekviena brandolinė jėgainė iš tikrųjų turi poveikį ir kaimininėms šalims. Dėl to ir jūs, ponia Otingeri, esate atsakingas už tai, kad būtų tinkamai sprendžiamas šis klausimas, ypač turint omenyje, pavyzdžiui, ir Fukushimos katastrofą. Mes ir toliau turime kalbėti apie e, saugumo analizę, tų 130 brandolinių jėgailių, jėgainių mūsų turimų ir noriu jūs paraginti išlikti e, ties tą griežtą liniją. Ir nereiktų kalbėti vien tik tai apie gamtinės katastrofas gal, kaip galimus veiksnius. Reikia galvoti ir apie teroristinius išpolius, apie um, lėktuvo sudužimą galima virš brandulinės jėgainės. Visus tuos veiksnius reikia ištirti ir jūs turėtumėte būti tas garantas, kad tai nebus e, tik. Um, E, koks nors spektaklis, turi būti dirbama rimtai. Ir taip pat dar nesugirdėjęs nieko apie tai, kur ketinama išvežti um, e, brandolinį kūrą um, panaudotą, nes reikia spręsti taip pat ir um, brandolinių atliekų tvarkymo klausimą. Taigi raginu komisiją ir toliau tos klausimus spręsti. Uh, Na ir toliau reikia be abejo kalbėti ir apie nebesinaudojimą brandolinę energetiką. Reikia ateityje um, pereiti prie alternatyvių energijos šaltinių. Tai turėtų būti svarbiausias dabar mūsų tikslas po uh, e, Černobilio katastrofos 25-mečio paminėjimo. Uh, matėme mėlyną kortelę iškeltą. Ar teisingai? Prašau. Eh, ar ponas Jolainen sutinka su klausimu ir norės jį atsakyti, tada tuomet jums žodis, prašom. Ačiū. Kolega Lainin kalbėjo apie testus eh, ekstremaliomis sąlygomis. Ar manote, kad reikėtų galbūt ES numatyti tam tikrą reguliatorių šios srities, kuris nuolatos rūpintųsi šiais klausimais ir tirtų esamą padėtį bei galbūt esant reikalui išjungtų pavojingas brandulinės energijos jėgainės. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad tikslas turėtų būti europinė kompetencija brandulinių jėgainių stebėsenos rytyje. Uh, nes poveikis yra tarp valstybinis, jam sienų nėra. Vadinasi, tai yra sritis, kur reikia numatyti Europinę atsakomybės sritį. O, ponia Otingeri, tokios atsakomybės srities numatyta dar nėra, bet jūs turite to link dirbti pagrindas turi būti sudaromas. Europa turi nepriklausomai ir objektyviai turėti galimybę stebėti brandolinių jėgainių veiklą ir aptikus silpnų vietų padaryti reikiamas išvadas. Jeigu te, atsparumo testas parodo, kad jėgainė nesaugi, tada ji turi būti uždaroma arba jeigu įmanoma turi būti patobulinamas jos reaktorius, taip kad atitiktų šio laikinius standartus. Mes, ponia Parvanova, ačiū ponia pirmininkė, ponia komisarė, meni kolegos. Vykdant energetikos strategiją be ar su brandolinė energetika, tai yra ES valstybių narių kompetencija, tačiau brandolinė sauga visuomet bus labai aktuolus klausimas dar eiliai kartų. Reikalingi bendri energe... brandolinės energetikos saugumo standartai, kadangi radioaktyvus ar radioaktyvi tarša ne perina per įvairias sienas ir matome, kas atsitiko su Fukushima. Praėjus 25 metams po Černobilio katastrofos reikia toliau vertinti ir tirti, kokį poveikį tai daro žmogaus sveikatai ir aplinkai. Turime galvoti apie brandulinę saugą ne kaip apie apsaugos priemonę, bet kaip ilgalaikę strategiją. Taip pat reikia spręsti ir brandulinių atliekų klausimą. Iš Černobilio dabar liko tik tai atliekų krūva ir tai yra labai aktuali regiono problema. Tai tampa ir europiniu iššūkiu, kalbant apie branduolinės energetikos ateitį. Reikia daugiau tyrimų šioje srityje, turime pasirūpinti, kad būtų užtikrinamas ilgalaikis šių medžiagų utilizavimo planas. Taip pat reikalinga aiški komisijos pozicija šiuo klausimu. Dėkoju. Ačiū poniai Parvanovai ponas Šimanskis, konservatorių reformistų frakcijos vardu. Ačiū. Praėjus 25 metams po Černobilio avarijos, tai vis tiek dar mums visiems Europoje atspirties taškas. Gan naudingas kartais, bet dažnai ir beprasmis nes būtent dabar turime puikių teisinių priemonių, kuriomis galėtumėme pasirūpinti, kad būtų laikomasi mūsų taisyklių. Dėl to aš manau, kad mes sumenkiname Černobilio katastrofos mastus. Ir vis dar esame priklausomi nuo importuojamos energijos palei rytinę mūsų sieną yra nemažai rusiškų e, jėgainių, kurios, kurias ketinama statyti ir tikrai jos netitinka saugumo normų ir standartų taikomų ES. Taigi aš manau, kad būtų naudinga pasirūpinti, kad mūsų standartų būtų laikomasi ne tik Europoje, bet ir Kaliningrado regione bei Baltarusijoje. Na, kyla klausimas, ar Europos komisija bus pakankamai stipri ir turės pakankamai daug vaizduotės, kad galėtų imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū, ponia Harms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Oettingeri, manau svarbu pažymėti tai, kad ES jau nuveikė daug dėl Černobilio katastrofos padarinių šalinimo, tačiau klausimas, ar padarėme pakankamai ir ar darome visada tai, ką reikia daryti. Aš manau, kad sveikatos, kad padarinių sveikatai srityje dar reikia tikrai daug nuveikti. Yra nuolatos klastojami tatenos uh, skaičiai, Ir manau, kad Europos Sąjunga, turint omenyje, kad jos pusė teritorijos maždaug e, pajuto Černobilio poveikį ir junta jį dabar, manau, kad dėl to Europos Sąjungai visi šie klausimai turi labai rūpėti. Juk mes neapsiribojame vien tik buvusios Sovietų Sąjungos teritoriją, kalbėdami apie padarinius ir kalbame ne tik apie Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją. Apie trečdalis visų radiologinių dulkių nusėdo maždaug pusėje Europos Sąjungos tuometinės teritorijoje. Taigi reikia e, bendradarbiauti su įvairiais partneriais ir, pavyzdžiui, pasaulio sveikatos organizacija tikrai apsidžiaugtų, jeigu jos darbai būtų skiriamas kitoks dėmesys ir priskiriama kitokia svarba. Dėl apsauginio skydo statymo, kodėl iki šiol nėra poveikio vertinimas atliktas dėl šių statybų, kodėl taip yra, ar įmanoma iš vis toleruoti tai, kad tokio masto statybos projektas yra vykdomas net likus jokios grėsmių analizės ir negalima juk tylėti iki šiol apie tai, kad iki šiol neva nebuvo įmanoma panaudoto kūro iš antro ir trečio reaktorių tinkamai sutvarkyti kaip brandolinių atliekų. Aš manau, kad Fukushima parodė, kaip svarbu e, yra gerai dirbti ir įvairūs taip pat ir atsparumo testai, kurie yra dabar siūlomi, iš tikrųjų yra visiškai netinkami apibūdinti esamą grėsmės lygį E, europinėse brandolinėse jėgainėse. Todėl labai raginu jūs, ponė Oettingeri, nedumkite mums akių. Jūs žadėjote griežtus atsparumo testus, o tai, kas vykdoma iki šiol, tikrai negali būti traktuojama kaip e, rimti projektai. Ačiū poniai Harms, dabar e, ponė Vils vieną minutį. Kairiųjų žaliųjų frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Radiologijos centras pasaulinis numato, kad 1,4 milijono žmonių e, mirė per 25 metus po e, Černobilio katastrofos dėl patirtos e, radiologijos ir su to susijusių pasiekmių sveikatai. Reikia dabar mokytis iš Fukushimos ir Černobilio katastrofų pagaliau, padaryti tinkamas išvadas. Atsparumo testai yra lik alibi dabar vykdomas, nes tie žadėti e, kriterijai buvo visiškai e, kitokie ir mūsų nerimas tik pasitvirtino, kai kurios jėgainės apskritai net netikrinamos. E, turime apsvarstyti kaip veiksnius tiek lėktuvo sudužimą, tiek žmogišką įveiksnį, bet tas nedaroma, nors tai yra labai svarbu, tiesiog egzisten, egzistenciškai svarbu mūsų piliečiams. Mes norime išsamių atsparumo testų, nepriklausomų e, ekspertų vykdomų testų, bet tai ir tai bus tik vienas pirmųjų žingsnių e, atsisakymo brandolinio kūro, brandolinės energetikos link. Ačiū. Toliau ponas Griffin. Pone pirmininkė, Černobilio sprogimas buvo katastrofa, tačiau pažvelkime į tai iš perspektyvos. 64 žmonės žuvo nuo Černobilio radiacijos per 23 metus. Tai sukėlė 6 tūkstančius atvejų skydliaukės vėžio. Tai yra tragiški skaičiai, tačiau jie yra visiškai nežymus palyginus su mirtimis keliuose. Pagalvokime apie avarijas keliuose. O dabar Černobilio klausimų pasinaudojama, kalbant apie branduolinių jėgainių naudojimą. Ir dažnai e, kelias į pragarą yra grindžiamas gerais pažadais, gerais ketinimais kyla maisto kainos, kurių negali įpirkti tūkstančiai pasaulio skurdžiųjų. Milijonai vaikų šį vakarą eis miegoti nepavalgę. Iš tikrųjų, utopiškųjų kairiųjų idealai šiandienime pasaulyje yra visiškai nerelevantiški. Ir ne brandolinės jėgainės, bet vėjo jėgainės yra mūsų ateitis alternatyva reaktoriams vis dėlto yra masinis badas. Ačiū. Madam Morkunaitė Mikulienė. Pone Morkūnaitė Mikulėnė, prašom. Viena katastrofos Černobilyje priežasčių - tai klaidos rengiant projektą ir nepavykęs reaktoriaus bandymas ekstremaliomis sąlygomis. Po ketvirčio amžiaus įvykusi tragedija Japonijoje mus privertė patikrinti esamų brandolinių objektų saugumo atsparumo testais neabejoju jog europos sąjungoje esančios jėgainės šiuos testus įveiks arba bent jau juos tikrai atliks tačiau avarijų tokiuose objektuose atveju žala aplinkai ir žmogui nesustoja ties valstybių sienomis tą pamoką prieš dvidešimt penkerius metus puikiai išmoko visa europa todėl atsparumo testai turi būti atliekami ir ne europos sąjungoje esančiose branduolinėse jėgainėse. šiuo metu arčiausiai europos sąjungos sienų planuojamos dvi elektrinės baltarusijoje ir kaliningrado srityje. deja jų atveju panašu anksti kalbėti apie bet kokius atsparumo testus jų atveju net poveikio aplinkai vertinimas tinkamai neatliktas neatsakyta į visus žalos aplinkai atlyginimo sistema nesukurta. negana to baltarusijos elektrinė planuojamoje vietovėje kurioje yra įvykęs didžiausias baltarusijos istorijoje septynių balų žemės drebėjimas. todėl visa europos sąjunga tiek komisija tiek valstybės narės turi solidariai veikti siekdamos kad europos sąjungos kaimynystėje planuojamoms elektrinėms būtų taikomi tokie patys atsparumo testai kaip ir europos sąjungos elektrinėms taip pat kad tarpininkaujant tarptautinėms organizacijoms tatena espo konvencijos sekretoriatui projekto rengėjai nedelsdami pateiktų aiškius ir pagrįstus atsakymus dėl statybos vietos parinkimo poveikio aplinkai žalos atlyginimo ir evakuacijos planų. tik tokiu atveju galėsime būti tikri kad nereikės evakuoti šimtų tūkstančių žmonių tik šįsyk europos sąjungos teritorijoje. ačiū. Ačiū. Our next speaker is Mr. Balčytis. Ačiū toliau Balčytis. Gerimas komisarė, ši diskusija yra labai svarbi tik manau labai pavėluota. branduolinė nelaimė černobylyje tebeturi pražūtingų pasekmių ne tik ukrainos bet ir kaimyninių šalių gyventojams. lietuvos žmonės iki šiol moka savo sveikata už šią nelaimę jos padariniai taip pat bus jaučiami ir ateities kartoms. deja nelaimė fukušimoje parodė kad per tuos dvidešimt penkis metus pasaulis dėl materialinės naudos visiškai nesistengė objektyviai įvertinti branduolinės grėsmės mums daug metų buvo teigiama kad branduolinė energetika yra pati švariausia ir pati saugiausia tačiau nelaimės atveju jos pasekmės kaip matome yra pražūtingos jos atsilieps ištisoms kartoms o tokių pasekmių kaina yra neišmatuojama. branduolinio saugumo klausimas turi būti iš esmės peržiūrėtas. sveikintina kad komisija inicijavo stres testų vykdymą europos sąjungos atominėse jėgainėse tačiau tokia kontrolė privalo tapti sisteminga ir nuolatine o ne epizodinė siekiant kuo labiau sumažinti nelaimių tikimybę. iš bankinės krizės patirties galime pasimokyti kad nė viena e, institucija nė vienas sektorius negali užtikrinti veiksmingo savireguliavimo ir savikontrolės todėl manau komisare sutiksite kad europos sąjungos lygmeniu būtina kuo skubiau suformuoti atominio saugumo politiką ir prižiūrėti kaip ji bus vykdoma. mes turime turėti savo europos sąjungos poziciją trečiųjų šalių atžvilgiu ketinančių statyti atomines elektrines prie pat išorinės europos sąjungos sienos. turime žinoti kokie veiksmai bus toliau priimti jei atominės elektrinės neatitiks stres testų reikalavimų ir daugelį kitų klausimų. ačiū labai. Eh, Ačiū toliau, ponė Ek. Dėkoju, ponė pirmininkė. Černobil, po Černobilio katastrofos dirbę gelbėtojai ir ten buvę žmonės labai kenčia dėl um, šios katastrofos um, padarinių. Ir dar šiandien, praėjus 25 metams po Černobilio avarijos, uh, kai kur Švedijoje dar reikia gyvūnus prieš skerdžiant patikrinti dėl radiologijos e, gal, galimo patirto poveikio. Po Fukushimos avarijos ir vėl susirūpinome brandolinių jėgainių saugumu, dėl to labai svarbu galvoti apie vertinimą, e, Europoje esančių brandolinių jėgainių vertinimą ir tai turi būti išsamus vertinimas, skaidrus vertinimas. Su susirūpinimu e, pažymėčiau tai, kad Junktinė karalystė e, bei Prancūzija nėra susidomėjusios e, ambicingais atsparumo testais. Mes visgi, gerbiamas komisarė, turime galvoti apie išsamius atsparumo testus apimančius visą ES. Ačiū. Toliau, ponė Ponas Ziobro. Pone pirmininkė, praėjus 25 metams po Černobilio katastrofos dabar vis geriau suvokiame, kokius padarinius tai atneša žmogaus veikatai ir aplinkai. Tai ypatingai svarbu dabar po neseniai įvykusios nelaimės Fukushimoje. Dabar suvokiame, kad Černobilio nelaimės priežastis buvo netinkamai pastatytas reaktorius. Ar ką nors darome, kad tokie reaktoriai būtų saugus Europoje? Europoje yra 190 reaktorių. Taigi mes pritarėme tam, kad būtų atliekami bandymai ekstremaliomis sąlygomis, tačiau tokie bandymai nebus privalomi ir jeigu jie nebus vykdomi, tai net neš jokių padarinių. Reikalinga užsibriežti aukštus standartus brandolinės energetikos rytyje tam, kad susigražintumėme piliečių pasitikėjimą. Kita vertus, reikia toliau plėtoti kitus energijos šaltinius, pavyzdžiui, dujas iš skalūnų ir panašiai ponas Odį. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti e, kolegos ir draugo pono Boguslavo Soniko iniciatyvą renkti šį klausimą apie branduolinį saugumą praėjus 25 metams po katastrofos. Tai buvo baisiausia katastrofa civilinės branduolinės energetikos srityje. Na ir turiu keturis pasiūlymus. Pirmiausia, turime užtikrinti, kad ES branduolinė sauga būtų maksimal, maksimalaus lygio. Uh, kad galėtumėme daryti įtaką tarptautinėms institucijoms, toms, kurios dirba šioje srityje, tam, kad būtų taikomos geriausios, aukščiausios normos. Taip pat negalima komercionalizuoti brandolinių jėgainių. Taip pat turime pasirūpinti, kad brandolinės energetikos operatoriai elgtųsi visiškai skaidriai brandulinės energetikos srityje, tam, kad būtų, būtų įvertinama mokslinių pagrindų rizika. Na ir jeigu nėra tinkamai elgiamasi, tuomet turėtų būti taikomos sankcijos. Taip pat visi kaštai turėtų būti įtraukiami į energetikos kainas. Na ir taip pat turime priimti atitinkamus teisės aktus kad būtų atitinkamai skaičiuojami kaštai. Taip pat turime skatinti mokslinis tyrimus šioje srityje. Ir taip pat turime kalbėti apie Eurat, Euratomo sutartį 12-13 metams. Ačiū, ponės Sarbiui. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš Rumunijos, iš valstybės, kuri gamina brandulinę energiją. Ir žinoma, yra žmonių, kuriems kyla baimė, kurie kelia klausimus, į kuriuos negalima atsakyti atsižvelgiant į ilgalaikį Černobilio katastrofos poveikį. Tai yra klausimas, kurį Europos komisija sveikina, tai yra svarbus klausimas ir manyčiau, jog turėtume turėti pareigą pirmiausia apsvarstyti galimybę išmatuoti brandolinių katastrofų padarinius žmogaus sveikatai. Europos komisijai buvo rekomenduota parengti tarptautinį tarptautinę studiją tam, kad būtų galima iliustruoti visą poveikį, kurį gali su, galėjo sukelti Černobilio katastrofa žmonių sveikatai. Ir Pasaulio sveikatos organizacija būtų geriausias kandidatas, kuris galėtų parengti tokį tyrimą. Tačiau realybėje Pasaulio sveikatos organizacija ir tarptautinė brandolinės energijos agentūra ir branduolinės pramonės interesai atrodo vyrauja e, prieš e, žmogaus sveikatos interesus. Ir per pastarosius metus daugybė organizacijų pareiškė, jog ši agentūra turi teisę sustabdyti pasaulio sveikatos organizaciją nuo to, jog ji galėtų prieiti prie tokios informacijos, netgi jei tokia informacija būtų esminė, siekiant suprasti, kokį poveikį daro brandolinės katastrofos žmogaus sveikatai. Kita vertus, organizacija, kuri yra susijusi su brandolinių technologijų dėgymu, neleidžia pasaulio sveikatos organizacijai prieiti prie tokių technologijų ir išmatuoti jų poveikį sveikatai. Ačiū, ponas Kurskis. Dziękuję, panie przewodniczący. Dwa tygodnie temu minęło ćwierć. Ačiū, pirmininkė. Šiuo metu minime 20 penktasias Černobilio katastrofos metinės. Aš prisimenu, prisimenu tuos laikus, kuomet komunistinis režimas mėgino nuslėpti šią brandolinę katastrofą. Niekam nebuvo svarbi piliečių sveikata. Ir piliečiai tuo metu dalyvavo gegužės pirmosios parade, pavyzdžiui, Lenkijoje. katastrofos teritorija vis dar nėra apsaugota, todėl yra būtina bendrijos parama. Tačiau mes negalime pabėgti nuo naudojimuose brandolinė energija, kadangi brandolinė energija yra šaltinis kuris leidžia sukurti Europos energetinę nepriklausomybę. Todėl ruošiamasi statyti naujas brandulinės jėgainės Lenkijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Todėl aš remiu e, tokius e, atsparumo testus, kurie turėtų būti privalomi ir vykdomi cikliški. Mes privalome remti tarptautinį bendradarbiavimą brandulinės saugos srityje. Todėl tokie patys atsparumo testai turėtų būti vykdomi ir Ukrainoje bei Rusijos federacijoje. Dėkuoju. Elmaras Brokas. Pone pirmininkė, gerbiamas komisarė, Černobilis, o taip pat ir Fukushima, parodė, kad nepaisant visų numatomų taisyklių, kurių, reik, kurių numanoma laikytis, visgi žmogiškasis veiksnys nėra pašalinamas. Ir dėl to nežinome, kur yra um, tos likutinės rizikos ribos e, susijusios su žmogiškojų veiksniu. Už Černobilio katastrofą reikėtų be abejo kaltinti buvusią Sovietų sąjungos sistemą. Daugelis duomenų nebuvo pateikti, nebuvo pateikti laiku, daug kas nebuvo daroma Ir tai buvo susijęs su centralizuotu Sovietų Sąjungos valdymo modeliu. Taigi nemaža dalis pasiekmių turėtų būti suversta būtent Sovietų Sąjungos režimui. Kitas dalykas, kurį reikėtų paminėti. Turime suprasti, kad iki šiol daugelis žmonių, labai daug kas, pavyzdžiui, ir iš mano rinkimų apylinkės, stengiasi padėti Černobilio aukoms, stengiasi padėti vaikams, Černobilio regiono. Ir tai taip pat parodo mūsų pasiryžimą padėti, nepaisant to, kad e, tas rizikos faktorius išlieka. Ir, ponia komisarė, dar vienas dalykas dėl atsparumo testų. Turime vykdyti tokius testus, už kuriuos būtų atsakinga Europos Sąjunga, o ne valstybės narės, nes tie atsparumo testai turi užtikrinti tai, kad nebūtų atliekamas vien tik koks nors tokių dumimo projektas. Kai dažnai yra tiesiog atskiedžiamos um, ministrų uh, kalbos susitikimuose, tai labai negeri dalykai, nes uh, tuomet apskritai sumenksta tokių atsparumo uh, testų vykdymo svarba. Ačiū ir dabar ponas Karinč, pusantros minutės. Priekšsėdėtai kungs, komisar kungs. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Jeigu žmogus gyvena gatvėje, kurioje yra daug triukšmo, jis visada turi galimybę išsikraustyti, persikelti į kitą vietą. Net jeigu tai ir būtų tik tai keli kvartalai toliau. Bet Černobilio atveju, net ir po 25 metų, ir taip pat ir Fukushimo atveju, mat, Fukushimos avarijos atveju matyti, kad kalbant apie brandolinę energetiką ir brandulinės avarijas nėra galimybės pabėgti nuo to pavojaus persikeliant kitur. Taigi klausimas yra globalus. Rusija ir Baltarusija e, turi sieną su ES, o šiuose šalyse e, standartai saugumo toli gražu nėra tokie kaip ES. Bet mes, ES piliečiai, negalime išsikraustyti kur nors toliau nuo šių savo kaimynių. Taigi reikia standartų, kurie galiotų mūsų kaimininėse šalise ir visame pasaulyje. Taigi, ponė komisijos nariai raginu vykdyti tuos išsamius atsparumo testus ne tik mūsų šalyse, tai aišku svarbu, bet reikia pasiekti ir tai, kad standartai, kuriuos taikome mes, būtų e, taikomi ir kitose šalyse. Tada komisija turėtų galimybę daryti įtaką kaimininėms šalims brandulinės saugos klausimais. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas man, pusantros minutės. Tomas man. 1986 und den Supergau eines veralteten Atomkraftwerks. 1986 metais įvyko branduolinė katastrofa ir tuomet buvo raginami žmonės e, uždaryti langus, likti namuose, neįti į lauką. Fukushimos avarija ir vėl priminė, kas tai yra brandolinė katastrofa. Ir netgi tokioje aukštų technologijų šalyje kaip Japonijoje nepavyko a, apsisaugoti nuo brandolinės avarijos. Vadinasi, reikia tvarių sprendimų. Jie neturi būti skuboti. O tai sąlygoja taip pat ir išsamius um, atsparumo testus. Reikia patikrinti tai, um, kaip galėtų įtakoti jų veikimą, pavyzdžiui, ne tik gamtinės katastrofos, bet taip pat ir žmogiškasis veiksnys arba um, lėktuvo katastrofa. Turime taip pat apgalvoti ir tai, ar skirtingi veikimo laikotarpiai um, numatyti yra protingi, ar tie numatomi moratoriumai šiuo metu yra prasmingi. Ir tą turime daryti, nepaisydami jokių ideologijos, um, ideologinių motyvų darbuotojai atominėse jėgainėse turėtų būti ypatingai apsaugojami. Yra numatyta tai įvairiose sutartyse, kad turime užtikrinti tai, jog šiuose pavojingose vietose dirbantys žmonės turi būti ypatingai apsaugojami, kad turi būti įvykdomi įvairūs tyrimai. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, niekur negalime daryti kompromisų saugos rytyje. Tas pasakytina tiek apie ES, tiek apie kaimininės mūsų šalis. Turime e, pasiekti, kad e, sprendimai būtų priimami iš vien su jomis. Take... Spontaniški pasisakymai po vieną kalbėtą iš kiekvienos frakcijos. Mm -hmm. Pirmiausia, ponas Mikolašik, po, po to ponė Hercog, ponas Teurer, ponė Hasi, ponas Ramsdorfas, ponas Paška ir ponas Ötmen. Tik tiek, sako pirmininkas. Atsiprašau, ponia, ponia Kol, Kolars, ponios Kolarskas mano sąraše nėra. Matyt, mano sąrašas nėra tinkamas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, sąrašą ją matau. Pone Kolarska, labai atsiprašau. Prašau, pasisakykite. Ačiū. Pone pirmininkė, komisarė, šiandieną mes paminime Černobilio katastrofos aukas ir taip pat paminime ir Fukushimos nelaimės aukų atminimą. Na ir panašu, kad vis labiau Europoje rūpinamės brandulinė energetika. Taip pat ir mano valstybėje Lenkijoje parama naujų jėgainių statybai sumažėjo iki 15 procentų. Dėl to labai svarbu, kad būtų laikomasi visų kriterijų, kurie buvo paskelbti Budapešte. Na ir jūs, komisarė, negalite pasiduoti tų valstybių narių įtakai, kurios nori netokių griežtų atsparumo testų. Taigi, nemanau, kad galime leisti pusėtinus sprendimus, kai kalba eina apie žmogaus, žmogišką klaidą ar kitas klaidas. Šie kriterijai turi būti labai svarbus toms valstybėms, kurios tik dabar vykdo savo branduolinės programas. Kalbame apie kaiminės valstybės, kurios vykdo branduolinės energetikos programas. Aš manau, kad tokie klausimai turi būti įtraukiami į komisijos komunikatą dėl branduolinės energetikos išorės aspektų. Tai kaip ir, kaip ir dujos brandolinė energija turi patekti į europinės politikos ribas. Dėkoju. Pirmininkas labai atsiprašau dar kartą ponios e, Kolarskos. Na ir pirmiausia, spontaniškų pasakymų raundė pasakys ponas Mikolašikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi dar labai gerai pamename, kaip prieš 25 metus įvyko uh, Černobilio avariją. Šimtai tūkstančių žmonių e, mirė ir iki šiol daugelis kenčia dėl padari, radiologinių padarinių sveikatai. Susirga įvairiomis lygomis, be kita ko vėžiu. Labai džiugu, kad Europos parlamentas šiandieną skiria dėmesio brandolinės saugos klausimui. Tai yra tikrai vienas svarbiausių diskutuotinų aspektų. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad be brandolinės energetikos dėje neišsiversime, ar tai būtų Europa, ar JAV, ar Kinija, ar Indija, kur yra planuojami naujų brandolinių jėgainių statybos projektai, kaip, žino, kaip greičiausiai žinote. Taip pat ir Europoje e, reikėtų manau, vis mažiau kalbėti apie naujų brandolinių jėgainių e, statybas. Bet jeigu jos yra statomos, tuomet visą laiką turėtų būti dėmesio centre mūsų brandolinių e, jėgainių sauga turėtume galvoti apie atsparumo testus ir apie jų vykdymą bei apie tų pačių standartų taikymą kitose šalise, jeigu, pavyzdžiui, Rusijoje arba e, Baltarusijoje yra statomos jėgainės. 20, 20... Pone komisijos nariai, kolegos, norėčiau pakalbėti vienu dalyku. Praėjus 25 metams po Černobilio yra poreikis e, iš naujo sukurti apsauginį skydą. Taigi klausimas yra dėl to, kaip sunku sutelkti finansinius išteklius iš tų valstybių narių, kurios nerimauja dėl brandolinės saugos. Mes turime užtikrinti kolegas, kad ilgalaikis įsipareigojimas yra tol, kol egzistuoja ilgalaikė brandolinė rizika, ypač Černobilyje. Norėčiau paminėti, kad viešasis įsipareigojimas neturi būti vien tik tai žodinis, jis turi būti finansinis ir reikia teikti žmogiškosius išteklius ir turėti tam tikrus įgūdžius, e, tol kol nėra išspręsta Černobilio katastrofos problema. Ir tai yra labai svarbu, kad valstybės narės e, skirtų finansinius išteklius tam, kad galėtų padėti e, šios brandulinės jėgainės tvarkymui. Ir mes neturime vien tik tai kalbėti. Dėkoju. Ponas Toiler, viena minutė. Herr Kommissar. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, mėly kolegos. Ternobilio avarijos padariniai mums rūpi ir šiandien, 25 metams praėjusius, praėjus nuo katastrofos. Lygiai taip pat bus ko gero ir su Fukushima tie atvejai parodo, kad brandolinė energetika yra susijusi su didžiuliais pavojais, kurių, ko gero, e, su kuriais sustvarkyti ko gero nesugebame. Ir taip pat tai parodo, kad nacionaliniai veiksmai, e, paskiri veiksmai nieko neduoda. Reikia bendros strategijos, bent jau europinio masto strategijos susijusios su brandolinė sauga. Dėl to remčiau energetikos komisaro žodžius pasakytus um, apie tai, kad reikia tokios bendros e, strategijos ir turime tikrai ištirti tai, kad brandulinės jėgainės šiuo metu veikiančios ES yra tikrai saugios, turime įvertinti visą galimą riziką ir turėtume taip pat e, savo visą susirūpinimą pareikšti ir tarptautinėse, m, mm, tarptautinėse forumuose. Ačiū, ponia Hasi, vieną minutę. kolegos. Praėjo 25 metai nuo Černobilio katastrofos ir visgi neturime, ne, nesame atlikę išsamios analizės, kokius padarinius tai atnešė žmonių sveikatai. Yra tik tai nekoordinuoti, nesuderinti tyrimai dėl skydliaukės vėžio atvejų išaugimo Ukrainoje ir Baltarusijoje. Ir tai, kad trūksta išsamios analizės, yra gėdinga. Ir aš manau, kad komisija turėtų pasirūpinti, kad gautumėme, kad būtų atlikta tinkama tarptautinė studija šioje srityje, nes yra teigiančių, kad tai paveikė tik kelias žmonių, dešimtį žmonių, tačiau jeigu pažvelgtumėme plačiau, tas skaičius išauga iki milijono ir taip matyti yra dėl to, kad neturime išsamios analizės šioje srityje. Turime žinoti, kokį poveikį radioaktyvumas e, daro žmonėms. Ačiū. Děkuji, pane předsedající. <clears throat> Myslím si, že v souvislosti s 20. Ačiū. Aš manau, kad minint 25-asias e, metinės po Černobilio katastrofos yra dvi valstybės - Baltarusija kuri taip pat nukentėjo kaip Ukraina. Ir šios dvi valstybės kantriai, be jokių užmojų finansuoja padarinių šalinimą ir ES tam skiria tikrai labai mažai dėmesio. Turėtumėme taip pat pamastyti apie Kubą, nes Kuba prieėmė labai daug vaikų iš to regiono, iš šeimų, kurie, kurios nukentėjo nuo katastrofos. Tiems vaikams buvo suteikta sveikatos priežiūra ir kitokia pagalba. Tuo metu, kai Kuba ekonominė prasme buvo labai silpna valstybė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos nariai, Černobilio padariniai pačiame jo regione yra visiems mums aiškus. Bet klausimas yra, ar mūsų piliečiams e, užtenka dabartinio saugos lygio, ar komisija ir taryba daro viską, kad ištirtų e, galimas grėsmes, kokios priemonės yra vykdomos tam, kad būtų apsaugoti ES piliečiai kokios nors naujos galbūt potencialios nelaimės atveju. ISAR vienas, pavyzdžiui, reaktorius yra Fukushimos e, tipo ir yra Vokietijoje prie oro uosto, oro uosto prieigose. Taigi reikia galvoti apie galimas avarijas čia įvyksančias. Ponas Kelė, jūs nebuvote užsiregistravęs, tačiau kadangi jūs sakote, jūs pirmasis užsiregistravote, tai patikėsiu jumis ir pusę minutės jums. Na, pusę minutės. Norėčiau pasakyti du dalykus. Vienas yra susijęs su tuo, jog laimiai Černobilio aukos jau yra pamirštos. Mano šalyje yra organizacija, kuri teikia paramą, kad ateityje nebesusilauktume tokios katastrofos. Antras dalykas, komisija, kaip jau pasakė komisaras, tikrai imasi sveikintinų žingsnių ir reguliuotojas visuomet turėtų prižiūrėti tuos atsparumo tekstus, testus ir užtikrinti, kad naujos brandulinės jėgainės būtų statomos pagal visus reikalavimus. Ačiū, ponas Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Černobylská katastrofa. Ačiū, ponė pirmininkė. Černobylio avarija visiems mums parodė, kaip svarbu yra turėti perspėjimų ir informacijos perdavimo išbaigta sistema. Sovietinė sistema buvo tokia, kuri slėpė visą tą informaciją ir kaimininėms šalims e, tai turėjo labai smarkų poveikį. Ateityje bus svarbu galvoti būtent ir apie tai. Žinome, kad ir Fukushimos atveju informacija nebuvo pakankamai skaidriai pateikiama. Dažnai būdavo jie atskėdžiama, pateikiama ne visa. Ir brandolinės katastrofos atveju tikrai labai svarbu užtikrinti, kad tiek visuomenė, tiek ekspertai vairūs žinotų viską, ką turi e, žinoti, jūs turi pasiekti tą būtinę informaciją. Jeigu galvosime apie e, žmogišką įveiksnį kaip rizikos e, faktorių, tai turime galvoti apie apskritai naujas technologijas ir jų dėgymą. Komisijos narys ponas Atingeris. Pone pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai. Kalbant apie Černobilį, noriu pasakyti, kad jūsų pasiūlymai, paraginimai, be kita ko susiję su mokslinių tyrimų srityje, bus mūsų peržiūrėti ir ateityje dar artimiausius žingsnius šioje srityje juos bus atsižvelgta. Taip pat žiūrėsime, kiek įmanoma skirti finansavimą būtinoms techninėms priemonėms nepriklausomų valstybių sandraugoje, kiek prie to gali prisidėti Europos Sąjunga. Dėkoju visiems e, už gan konstruktyvę diskusiją kurios metu taip pat buvo iškeltas ir klausimas dėl to, ką dabar reikėtų daryti po to, kai patyrėme Fukushimos katastrofą. Mes posėdžiavome su atsakingų e, parlamento komitetų koordinatoriais, su jais apie tai kalbėjome. Na ir dabar dėl atsparumo testų. Tai yra visiškai neištirtas dalykas, tai yra inkognita. Kol kas to nebuvo. Europinio peržiūros proceso nebuvo iki šiol. Taigi jau padarytas esminis žingsnis pirmin ir jis daug žadantis. Kitas dalykas. Jeigu pasigilinsime į Lisabono sutartį, ties kurią dirbote ir jūs, galėsime konstatuoti, kad sprendimai dėl energetikos mikso rinkinio buvo valstybių narių kompetencijos rytyje. Tų šalių, kurios yra jūsų gimtosios. Taigi sprendimai dėl dujų, e, dėl anglies, dėl, dėl brandolinių e, jėgainių panaudojimo buvo priimami valstybių narių. Ir tik iškėlę 20 procentų tikslą dėl atsinaujančio energijos šaltinių panaudojimo, numatėme pirmą kartą jau įsipareigojimą visoms valstybėms narėms. 14 valstybių narių naudoja brandolinę energetiką, 13 valstybių narių nenaudoja brandolinės energetikos. Lenkijoje, pavyzdžiui, kuri yra labai europietiška valstybė narė, bus priimamas sprendimas netrukus dėl dviejų e, brandolinių jėgainių. Italijoje šiuo metu yra tas klausimas atidėtas. Kai kas sakė, kad galbūt reikia suformuoti europinį reguliuotoją. Bet tada suteikite man tą kompetencijos rytį, suteikite tą balsą, bet aš turiu teisę laikytis įstatymo, to, kas numatyta teisės aktuose. Ir kol kas nėra vykdoma europinė brandolinės energetikos e, srities priežiūra. To nenumatyta nei Euratom e, projekte, nei e, Euratom sutartyje, nei komisijos darbo uždaviniuose žinote tą patį, tą taip pat gerai kaip ir aš. Bet um, atsparumo testai man yra tikrai svarbus. Yra pavesta tą daryti Europos vadovų tarybos ir turėsime tikrai taikyti aukščiausius standartus saugai. Ketvirtadienį vyks svarbus sustikimas tarp e, Europos reguliuotojų kartu su INSREC ir komisija. Iki šiol patikros kriterijų nėra, jie nėra suformuluoti, nors jau kuris laikas yra priimti sprendimai dėl įvairių atsparumo testo aspektų, dėl nusivylimų e, jais galimo, bet dar tų kriterijų nėra. Mes juos suformuluosime tik ketvirtadienį. Tai, ką turime dabar, yra tik pasiūlymas. Konfederacijos ar forumo, kuriam nepriklauso komisija. Balandžio mėnesį vyko parengėmieji darbai. Tarptautinėje brandolinių jėgainių priežaros organizacijoje ir ji turi teisę tą daryti. Bet komisija tuose darbuose nedalyvavo. Komisija visiškai tame darbe ne, nedalyvavo. Ir buvo priimtas to sustikimo metu sprendimas dėl to, kad žmogiškasis veiksnys, žmogiškiai padariniai neturėtų būti įtraukiami. Man atrodo, tai neteisinga, dėl to komisija nuo rytojus vakaro atliks kitus parengiamosius darbus tam, kad galėtume išdėstyti 27 valstybėms narėms ir savo poziciją kad reikia įtraukti visą įmanomą grėsmę, nesvarbu, kokios kilmės tai ta grėsmė būtų, ar tai būtų um, gamtinės kilmės um, katastrofa, kaip kad, pavyzdžiui, žemės drebėjimas, ar tai būtų susijęs su ypatingos saustros ar kokio nors potvinio padariniais, ar tai būtų žmogaus sukelti um, veiksniai, ar tai būtų galbūt teroristiniai išpoliai lėktuvo sudužimas. Aš manau, kad ES piliečiai turėtų būti visu tuo suinteresuoti ir diskusijos šiandieną man būtent tą ir parodė, dėl to ir dėkoju už tą paramą jūsų suteiktą man. Panašu, kad dauguma politinių frakcijų yra susinteresuotos tuo, kad būtų peržiūrimi tie patikros kriterijai labai rimtai. Beje, reikia labai aiškiai pasakyti, kad neaišku, ar Fukushimos avarija sukėlė gamtinė katastrofa ar žmogiškasis veiksnys. Galbūt pats pirminis veiksnys veikiau buvo gamtinė katastrofa, žemės drebėjimas, tsunamis. Tačiau visgi žmogiškasis veiksnys taip pat prisidėjo žmogiškos klaidos taip pat ir Japonijoje prisidėjo prie brandolinės katastrofos. Taigi po ketvirtadienio spręsime dėl tolimesnių veiksmų. Aišku tai, kad man bus reikalingas Europos komisijos pritarimas, jį turiu, ir taip pat nacionalinių reguliuotojų pritarimas. Jo sieksiu. Tačiau kiekvienas nacionalinis reguliuotojas man privalo suteikti pritarimą dėl tų atsparumo testų kriterijų. Ir tai turi padaryti ir kompetentingi ir mano vertinami kolegos Paryžiuje, ir Londone, ir Madrine, ir Madride, ir Bruselėje visur. Kur galbūt dar galutiniai sprendimai nėra priimti ir kur galbūt galvojame tik apie ribotą dalyvavimą tose atsparumo testuose. Černobilis turi išmokyti mus, kad reikia daugiau skaidrumo. Ir aš e, pranešiu jums, ką pasieksime trečiadienio vakarą diskutuodami ir ketvirtadienio sustikimo metu. Ir jeigu su Ensrik nesusitarsime, tada galbūt mandatą vėl sugražinsime į Europos e, vadovų tarybą, nes aš po tokių dalykų nepasirašysiu. Ačiū komisarui, baigiame diskusijas, dėkoju už dalyvavimą. Dabar perėsime prie klausimų komisijai valandos. Vėluojame 40 minučių, atsižvelgite į tai kolegos.